Okay. The... Gerbiami kolegos, pirmiausiai norėčiau pasveikinti visų nacionalinių parlamento atstovų susirinkusius į e, tarp parlamentinį komiteto e, tarp parlamentinį posėdį surenktą Europos parlamento ir mūsų komiteto mes turime užtikrinti, kad ekonominės valdysenos reformos taip pat siekia įkovoti su mokesčių vengimu, slėpimu, e, sustiprintų, kad tas mūsų pastangas šiuose srityse sustiprintų didesnė demokratinė atskaitomybė. Ir dėl šio sustikimo Noriu pasakyti, kad mes e, padalinome e, darbą į dvi sesijas, kuri kiekviena truks po valandą. Pirmą kartą kalbės, pirmoje dalyje kalbėsime apie mokesčius, o paskui uh, bandysime rasti klausim, atsakymai klausimą, kaip turėtų atrodyti tarptautinė naujoji mokesčių sistema, o antroje dalyje kalbėsime apie skaidrumą, tvarumą, aplinkos saugos, ekonominių tikslų e, siekiant per e, mokesčių sistemas. Kadangi daug dalyvių yra, nesugebėsime suteikti žodžio visiems, bet e, sieksime e, E, patenkinti kaip galima daugiau prašymų kalbėti. E, bus nacionalinių parlamentų ir Europos parlamento nariams e, skirti po dvi minutės, maždaug 15-20 žmonių galės pasakyti per sesiją ir priklausomai nuo situacijos galbūt reikės pakoreguoti kalbėjimui skiriamą laiką. Noriu pasakyti, kad kortelės kalbėtojų jums yra pateiktos. Aš nežinau, ar ne, neturiu su savim ne vienos, bet tikriausiai turite prieš save žalia kortelė. Tai yra mat, būtent tokia, matote, kurią parodžiau. Mm, jūs turite tą kortelę užpildyti, jeigu norėsite pasisakyti. Uh, ir e, įteikti salės prižiūrėtojams. Dirbsim pagal tokią formulę. Trys nacionalinių parlamentų nariai, vienas Europos parlamento narys ir taip toliau. Jeigu reikės, mm, matysime, kad trūksta laiko, pakoreguosime galbūt šią formulę. O dabar norėčiau suteikti e, vicepirmininkui Bajusui Leliova, kuris e, pasakys įžanginę kalbą. Dėkuoju, gerbimo E, pirmininkė, kalbėsiu e, kroatų kalba. Dėkoju. Pirmininkė, kolegos, labai malonu pasisveikinti su jumis Briuselėje, Kroatijos e, parlamento vardu. Asmeniškai taip pat sveikinusi su juos. Beveik 30 metų tie gyvena mano šalis demokratijos sąlygomis ir dabar mes pirmininkaujame ES e, ministrų tarybai ir žengėme keliu, kuriame yra labai daug iššūkių. Aš e, Kroatijos parlamente esu vieno komiteto vicepirmininkas, taip pat anksčiau buvo ekonomikos ministras. Ir manau, kad mūsų pasikeitimas nuomonėmis bus labai svarbus ir įdomus visiems. Gerai. Dabar Priminsiu dar kartą, kad pirmoje dalyse kalbėsime apie tarptautinės mokesčių sistemos reformą e, ir ekonomikos skaitmenimas, e, judumą mokesčių bazės e, padidino. Ir reikia pasakyti, kad per ateinančius praėjusius dešimtmečius mokesčių sistemos iš esmės pasikeitė. Mes reaguojame į pokyčius, e, vyriausybės e, siekia reformuoti e, savo mokesčių sistemas ir valstybės narės yra tarp lyderių gyvendinant didžiojo dvidešimtuko EBPO pelno bazės erozijos ir pelno perkelimo, taip vadinamo BEPS projektą Europos Sąjungos. Uh, teisė Europos parlamentui remiant buvo pakoreguota mokesčių inspekcijos, dabar automatiškai keičiasi duomenys apie sprendimus, taip pat rengiamos ataskaitos pagal šalis, tą daro daugia nacionalinės bendrovės ir taip pat e, e, tai keičiamas informacija apie taip vadinamas agresyves mokesčių planavimo sistemas. Uh, E, taip pat, plėtojantys skaitmeniniai sričiai, kyla naujų iššūkių dėl to, e, komisija dirba e, pasiūlo pasiūlyti, pateikti naujų pasiūlymai dėl bendro pelnos pelno mokesčių bazės, bus modernizuojama sistema ir bus e, suteiktos mokesčiojimo teisės valstybėms, kur e, įmonės veikia neturėdamas fizinio atstovavimo. E, ir iki šių metų pabaigos tikimės, kad didysis dešimtukas ir EBPO taip pat pasieks sustarimą šioje srityje. Mm, parlamentas e, patvirtino rezoliuciją dėl e, sąžiningo apmokestinimo skaitmenė ir globalioje ekonomikoje. Savo rezoliuciją parlamentas išreiškė susirūpinimą dėl to, kad nėra bendro e, požiūrio tarptautiniu lygmeniu ir paragino komisiją ir valstybės narės parengti bendrą ES poziciją. Labai svarbu, kad Europa, ES kalbėtų vieningai, kalbėdama apie mokesčių teisių skirstimą. E, mes norėčiau pasakyti, apie ką pirmiausiai šiandien kalbėsiu trys elementai. E, neturėt, turėtume galvoti apie skaitmenę ekonomiką, apie uh, iššūkius dabartinėje finansų sistemoje, bet tie iššūkiai susiję ne tik su skaitmenimu, bet ir su globalėjančia ekonomika. Pirmas, antras e, tarpnės reformos ramstis dėl to turi būti kūriamas kartu. Kitas dalykas, nauja situacija turėtų būti e, platesnė negu fizinis buvimas e, šalyje, kad būtų įtrauktas į apriepti mokesčių mokėtojas. Taip pat reikia kurti sistemas taip, kad būtų įtrauktos visos įmonės, kurios palaiko ryšius su klientais ar vartotojais ir skaitmeninės priemonės. Mes taip pat turėtume pajamų įtraukimo taisyklę taikyti ir įvesti minimalaus apmokestinimo uh, taisyklę tose šalyse, kur veikia daugia nacionalinės bendrovės, kad būtų atsisakoma agresyvaus mokesčių planavimo. Mes turėtume dirbti tarptautinių ES lygmenių, kad susitarimas būtų geras, nes mes visi žinome, kad sąžininga veiksminga mokesčių sistema labai svarbi mažinant neligybę ir užtikrinant e, aiškumą ir numatomumą. Uh, Mes galvojame apie pažangą mūsų vyriausybių šioje srityje, taip pat turime spausti vyriausybės, reikalauti, kad didelės įmonės sumokėtų deramus mokesčius. Taip pat mes turėtume ieškoti ne tik trumpalaikių, bet ir ilgalaikių sprendimų, kad užtikrintume vienodas sąlygas apmokesnimo srityje. Dėl to mūsų diskusijos šiandieną vyksta labai svarbiu metu. Dalyvauja mūsų diskusijoje Paulio Gentiloni, ekonomikos e, komisaras, taip pat Paskal Santedams, e, mokesčių politikos ir administravimo centro EBPO vadovas e, Zdana Perič, Kroatijos parlamento finansų ir biudžeto komiteto pirmininkė, taip pat Hans Michelbach, Euro Bundestago finansų komiteto narys, priklausantis EPP frakcijai. Mes turime pakalbėti apie iššūkius susijusius su skaitmeninimo dalykais. Taip pat reikėtų pakalbėti apie tai, kaip ES galėtų suvaidinti lyderės vaidmenį ABPO e diskusijose ir uh, E, kaip užtikrinti, kad valstybės narės susitartų dėl bendros plataus e, masto ES pozicijos skatinančios tarptautinės reformas. Dabar galime padiskutuoti ir aš penkioms minutėms e, pirmiausiai suteiksiu žodį Paulio Džentilonį. Uh, well, you, Ačiū, ponė pirmininkė. Man atrodo, Europos parlamentams nėra už mokesčius svarbesnių klausimų. Lygiai taip pat turime apžvelgti visų trijų pagrindinių dosijų, kuriuos mes rengiame m, mm, pažangą. Per pastarosius trejus metus daug pažangos padaryta, bet e, tie išlikę trys dosijai yra orientuoti visų pirma į tolesnę kovą su mokesčių vengimu ir mokestiniais prieglopšiais. Laimiai šiandien taryba atnaujino nebendradarbiaujančių jurisdikcijų sąrašą, vadinamą juodai sąrašą, ir įtrauktos naujos keturios valstybės ir teritorijos. Antras dalykas - mokesčių sistemų raida, atsižvelgiant į žaliojo kurso iššūkius Vadinasi, visų pirma, mes turėsime parengti savo namų darbus, keičiant e, energetikos direktyvą. Kitas dalykas, turėsime kalbėti apie uh, anglės dvidenginio mokesčio priderinimą, pritaikymą prie sienos. To tikslas užkirsti kelią e, anglės dvideginio nutekėjimams ir e, atsižvelgti į tokias aplinkybės, kai išorės ekonomikos e, ekologiniai tikslai yra griežtesni, toliau siekiantis negu ES. Jeigu mes išlaikysime savo tikslus, tai mes turėsime sukurti ir negatyvių mechanizmų apsaugos e, sistemą. Kitas svarbus dosie visi klausimai išplaukantis EBPO e pasiūlymu. Apie tai riede šią savaitę bus kalbama, kur susitiks didžiojo dvidešimtuko finansų ministrai. Aš atstovausiu Europos komisiją tame renginyje, komisijai tame renginyje. Visiškai pritariu Renai Tinalį, kuri kalbėjo šią temą. Uh, Ji kalbėjo apie pagrindinius principus, kurių mes laikomės. Turime palankų techninį susitarimą, kuris e, sausio pradžioje buvo sukurtas e, visą apimančiame mechanizme. E, ir išskiriama viena valstybė šiuo požiūriu, Junktinės Amerikos valstijos, tai yra labai aktualu. yra prašoma kitokios scenarijaus. Junktinės Amerikos valstijos prašo e, specialaus scenarijaus, kitaip negu kad e, išimtinės sąlygos čia ne, neįvardinsi. E, įmonės tarsi galės pasirinkti, kur mokės mokesčius mm, pasauliniu mastu nemanau, kad toks sprendimas galėtų būti priimtas. Man atrodo, kad išlieka šiame procese dar daug galimų veikimo būdų. Aš suprantu, kad riadas nebus lemiamas žingsnis, bet tai bus e, geras postumis į priekį, išlaikant pagreitį, išlaikant spaudimą ir siekiant sprendimo Liepos mėnesį. Būtina tą sprendimą rasti Nes visi žinote, kad be globalaus sprendimo ir kai kurioms valstybėms narėms turint šiuo klausimu nacionalinius teisės aktus, žinant, kad JAV administracija taikys tam tikras vos nekeršto priemonės priekybos rytyje, pateksime į pavojingą erdvę. Taigi mes turėsime labai stengtis, kad būtų rastas globalus sprendimas. Bet to, pasaulinės skaitmeninės milžinės tokio globalaus sprendimo siekia, jos už jį pasisako, suvokdamos, kad tai yra geriau negu dvigubas apmokestinimas ar nacionalinių skirtingų sistemų išplitimas. Tačiau amerikiečių prašymą nulėmė ir tai, kad vadinamojo pirmojo ramščio išplėtimas, apimant ne tik skaitmenės įmonės, bet ir kitas e, tarptautinės bendrovės, iššaukė tų korporacijų reakciją ir jos dabar daro spaudimą, kad būtų užkristas kelias galutiniam sprendimui. Apibendrinamas galiu pasakyti, kad mano nuomonė pagal pirmąjį ramstį yra parengtas geras techninių požiūrių pasiūlymas kuriuo vadovaudamėsi mes galėtume ir toliau dirbti, perkeldami jį į Europos sistemą. Europos komisija padės valstybėms narėms geriau suprasti tuo sprendimo padarinius, e, kiekvienai valstybei nariai, kiekvienam biudžetui pas, e, pasireng, parengsime medžiagą, tačiau išlieka labai daug abejonių dėl politinių sprendimų, kadangi Junktinio Amerikos valstybių administracija pasirinko alternatyvę opcijų schemą, kuri yra labai sudėtinga. Mažiau pažangos yra pasiekta minimalaus apmokestinimo klausimu. E, galvojant apie santykius su Junktinėmis Amerikos valstybėmis, čia prieštaravimų mažiau. Mes turime ABPU atstovą, čia aš manau, kad jis jums geriau paaiškins. E BPO sugebėjo to pasiūlymo principų suformuoti ir tie principai iš esmės nelabai skiriasi nuo dabar galiojančių Junktinių valstijų principų. Tačiau šiuo atveju didelį pasipriešinimą jaučiame iš mažųjų valstybių narių. Singapū, maž, mažių valstybių, atsiprašau, Singapūro ir kitų valstybių Na ir didžiosios naujai suklestėjusios valstybės daro didelį spaudimą. Taigi šiuo požiūriu šiame ramstyje padėtis e, yra šiek tiek pažangesnė. Nors gal e, prieštaravimų yra pakankamai daug. Techninių požiūrių čia daugiau pažangos pasiekta. Ir paskutinis dalykas, kurį norėjau pasakyti. Mes, Europos komisija, Esame atsakingi už Europos pasiūlymų propagavimą. Jeigu šiais metais negalėsime pasiekti sprendimo dėl pirmojo ramščio ir dėl antrojo ramščio, dėl skaitmeninio ir dėl minimalaus, tai e, rezultatas bus nekoks. Tai yra politinis uždavinys, bet aš noriu pabrėžti, kad kol kas plano B nerengėme, nors techninių sprendimų ir ieškome. Šiuo metu mes sutelkėme dėmesį į planą A Vadinasi, remiame EBPO ir didžiojo dvidešimtuko sprendimą. Pasaulinio masto sprendimas būtų labai e, palankus pasaulio ekonomikai, bet to mums tai atvertų žymiai daug galimybių sustiprinti Europos šeimą, įdėgiant tokį mokestį, jeigu jis išplauks iš globalaus sprendimo. Ačiū. Ačiū, dabar aš suteiksiu žodį Pascal Sinamon iš EBPO very much, <clears throat> Madam Chair, and uh, good afternoon to you all. Thanks for. Ačiū. E, dėkoju, kad mane pasikvietė. Atsižvelgime jau iš šio mūsų posėdžio pavadinimą. Mes pradėjome eiti link mokesčių sistemos dar 2008 metais. E, tada pasinaudojame finansų krize. Politikai, vyriausybės ir parlamentai tada suvokė, kad reikia uh, įvesti e, mokesčių, globalų mokesčių regulizavimą. Mes kalbėjome apie pasaulinio masto mokesčių mokėtojus, kurie naudojasi tuo, kad mokesčių suverenumas nebuvo deramai kontroliuojamas. Dėl to skaidrumo požiūrių buvo pasiekta bendrai pažangos, sumažėjo bankų slaptumo principai visame pasaulyje, beliko kelios kišenės e, šiek tiek atsilikusiuose valstybėse, bet ir ten yra judama į priekį, pavyzdžiui, Panamoje. Uh, bet e, tada mes sukūrėme BEPS, kuris e, e, atsispindėjo daugelį ES direktyvų. Norėčiau padėkoti Europos parlamentui už parengtą rezoliuciją, jūs jau anksčiau apie, jūs anksčiau apie ją kalbėjote, norime padėkoti komisijai už labai gražius žodžius ir aš atkreipiau dėmesį, kad jūs nerengėte plano B, nes e, jūsų parama yra būtina kaip tik dabar, nes e, rengiame naują tarptautinę sistemą. Žengėme vieną žingsnį link jos, kuris greičiausiai nebus paskutinis, bet bus labai svarbus. Kam iškyla grėsmė? Vyriausybių jurisdikcijų gebėjimui apmokestinti įmonės e, veikiančias jų teritoriją, nepriklausom nuo to, ar jų būsinė fiziškai ten yra ar ne. Mes čia kalbame apie e, tech įmonės, E, kurios vykdo savo veiklą arba turi vartotojų arba parduoda savo prekes, e, jos kartais išvengia apmokestinimo, jos niekur negali apmokestinos, ypač jų rinkos jurisdikcijoje, nes taisyklės buvo sukurtos prieš šimtmetį ir jos daugiau nebetinka šiandienos realybei. BEPS turėdami mes sukūrėme labai plačią sistemą, e, turime dvigubo nulinio apmokestinimo sistemoje. Ir kągi tai reiškia? mes pašaliname tą e, susinervinimą, kurį jūs kaip parlamentarai jaučiate dėl to, kad mes kai kurių įmonių negalime apmokestinti, jos net, nes jos neturi fizinės būsnės, bet ekonomika tampa vis labiau ir labiau skaitmeninė ir mes negalime visuomet e, neapmokestinti tek. Kokia yra reakcija? Per e, pastarosius penkerius metus Junktinės Amerikos valstijos pakeitė mokesčių sistemą. E, iki 21 procento nuo 35, nu, nuo 35 iki 25, atsiprašau, procentų sumažėjo vokesinė bazė. Ir Junktinės Amerikos valstijos sutiko pradėti dėrybas iš dviem kryptimis. Jau anksčiau buvo pasakyta, kad pirmiausia buvo kalbama apie apmokestinimo teisų perpaskirsimą tarp valstybių narių. Daugiau teisų apmokestinti turi būti suteikta rinkos jurisdikcijoms. Jos turi turėti teisę įvesti mokestį, net jeigu įmonės fizinės būstinės ten nėra. Vadinasi, reikia sukurti naują Nexus, kuris būtų pagrystas pardavimų slengščiu ir viskas turėtų būti paskirsta padegaliekantį įmonės turtą. E, ir viskas turi E, būti e, orientuojama į rinką. Kasgi yra ta prieigos graža, access return? Paaiškėjo, kad apmokestinimas dabar yra labai menkas ir tas likutinis pelnas dabar turėtų būti pagal kitokias formulės skaičiuojamas. Be to, ta formulė turi būti viena, nebegalima pasitikėti tomis sudėtingomis taisyklėmis, kurios vadinasi perdavimnių apmokestinimo taisyklės. Be to, pati sistema supaprastėtų. Greta mokeš, apmokestinimo teisų paskirstimo reikės e, galvoti apie tokios aplinkos, kurioje nebūtų dvigobo apmokestinimo sukūrimo. Įmonėms to reikia. Taigi toks yra pirmasis ramsis, pirma kryptis, kurią mes dirbame. Antroji kryptis ar antrasis ramsis yra globalaus minimalaus mokesčio suteikimas. JAV įvedė tą sistemą, giltai jį vadinasi. Ir čia yra užtikrinama, kad įmonė, jeigu jos mokesčių procentas nesiekia tam tikro to, to mokesčių procento, kuris yra taikomas jos veiklos valstybėje, turės mokėti pagal tam tikrą formulę, bus nustatytas minimalus mokestis. Visos valstybės turės įgyvendinti tą formulę ir turės būti užtikrintas globalus minimalus mokestis. Jeigu valstybė to minimalaus mokesčio neįves, tada kitos prie šaltinį esančios valstybės galės E, pasinaudoti sąlygą, kad visas pelnas minimaliai gali būti apmokestintas. Prieš porą savaičių įvyko visą apimančios bazės susitikimas. 137 narės, visos lygiai vertės, dalyvavo, tarp jų buvo ir e, visos ES valstybės narės išskyrus Kiprą. Ten kalbėjome apie BEPS įgyvendinimo bazės pagerinimą ir mes susitarėme dėl techninio dokumento, kuriame yra pirmojo ramščio ir antrojo ramščio kai kurie elementai aptarti. Finansų ministrai kitą savaitę juos suderins. Kitas žingsnis įvyks Liepos mėnesį. Liepa bus e, itin svarbi, nes tada turi būti pasiektas politinis susitarimas. E, Liepos mėnesį visą apimanti bazė e, tarsi bus iš naujo surinkta ir tada kalbėsime apie tai, kokios kliūtis išlieka. Taigi Junktinio Amerikos valstybių pasiūlymas tai paversi fakultatyviniu reikalavimu. E, bus didelė kliūtis. Tokio dalyko negali būti, mano nuomonė, negali būti fakultatyvių mokesčių. Junktinės Amerikos valstijos to pasaulio mokesčio įvedimą remia ir kaip ir dalyvauja tame procese, bet stengiasi viską apsunkinti. Ir pasiruosius kelias mėnesius mes matome, kad yra pasiektas techninis susitarimas, bet jis turi būti paverstas politiniu. Tam iškilo grėsmė. Jeigu žlugs mūsų planai. Tai plano B neturime. Arba bus planas C, visiškas chaosas, priekybos karas, kurį pakursis ginči mokestis. Man atrodo, kad to visi stengiasi išvengti. Matote, sprendimas mums yra didelis, spaudimas mums yra didelis. Mes labai džiaugiamės, kad ES uh, e, gali mus paremti. Ačiū. O, uh, e, man... Ačiū Jums, o dabar kreipiuosi į ponę Grosdaną Perič. Ačiū. Gerbimi Europos parlamento nariai, nacionalinių parlamento nariai, mokesčiai daugumai valstybių yra pagrindinis įplaukų šaltinis. Ir valstybės įveda tiesioginius mokesčius, laikosi ES gairių principų. Taip pat e, žinome, kad valstybės narės turi visą eilę sričių kompetencijos, dėl mokesčių. Mokesčių nustatymas ES lygmenių nėra patvirtintas. Valstybės narės, kurios apibrėžė savo, būtent valstybės narės apibrėžė savo mokesčių politiką. Europos Sąjunga e, kalba apie e, mokesčius, kurie labai svarbus kiekvienai valstybei nariai. Neturėtume pamiršti, kad egzistuoja e, dėrybų procesas, kad taip pat vyksta teisėkuros procesas ir kad laikomasi mo, kompat, E, tam tikrų kompetencijų mokesčių srityje ir taip pat siekiama užtikrinti dvigubo apmokestinimo iš, e, išvengimo. Reikia e, kiek įmanoma siekti dirbti toliau, pavyzdžiui, PVM srityje. Mes dabar turime peržiūrėti PVM sistemą taip, kad būtų sudarytos vienodos sąlygos įmonėms dirbti. Ir taip pat e, reikia apskritai pagerinti PVM sistemą ES. E, mes manome, kad e, suderinta mokesčių politika ES rytyje leis mums mūsų ekonomikos problemas išspręsti. Galiojančios normos, taisyklės E, yra įvestos patvirtintos jau prieš e, tam tikrą laiką, jos nebetitinka realių situacijų. Mums reikia veiksmingos e, aktualios sistemos. Ir kaip sakiau, mokesčių sistema turi veiklos naujus modelius atspindėti Valstybės narės e, savo mokesčių politiką formuoja pačios, kaip sakiau, bet jos turi laikytis taip pat ES principų. Mokesčių srityje ES prioritetai yra, pavyzdžiui, tokie mm, atsisakyti kliūčių veiklai, kuri vyksta tarptautiniu mastu, taip pat kovoti su mokesčių slėpimu ir vengimu ir stiprinti bendradarbiavimą tarp įvairių mokesčių inspekcijų, kad būtų galima užkirsti kelią sukčiavimui. Ir Europos Sąjungoje taip pat e, reikia e, užtikrinti tam tikrus tikslus mokesčių srityje, pirmiausiai kovojant su sukčiavimu mokesčių srityje. Mes turime parengti kartu bendras taisyklės, kad būtų galima užtikrinti didesnį skaidrumą, sustiprinti konkurencinės sąlygas ir taip pat e, neužtraukti, neužtraukti penelyg didelės administracinės naštos mokesčių mokėtojams. Reikia uh, užtikrinti vienodas sąlygas visiems mokesčių mokėtojams. Jau kalbėsime apie tarptautinę aplinką. Reikia užtikrinti, kad e, skaitmenės įmonės e, mokėtų deramai e, mokesčius pirmiausiai ten, kur jos gauna pelną. Neturėtume pamiršti, kad nacionalinė politika mokesčių srityje negali viena veikti atskirai. Mes turime E, suvokti, kad esame visi susiję ir Europos e, sąjunga e, turėtų siekti, kad būtų taip derinama mokesčių politika, jog nepa, nepakenktų bendrai rinkai. Ir reikia siekti išvengti situacijų, kai nacionalinių vyriausybių e, padėtis pasidarytų labai pažeidžiama ir mes turėtume būtent e, taikyti tinkamas priemonės e, spręsdami visas problemas. Ačiū, dabar suteiksiu žodį Hans, Hansui Michelbach. Pirmininkė, kolegos, klausimas dėl sąžininko apmok, įmonių apmokestimo man atrodo yra neatsiejama nuo geresnio kovojimo su mokesčių vengimu ir mes turime sukurti geresnę mokesčių politiką. Jau daug metų apie tai kalbame nacionaliniuose parlamentuose, Europos Sąjungoje ir svarbiausia taip pat e, BPO ir didžiajame dešimtuke. Viskas prasidėjo nuo to, kad matėme, jog stambios interneto bendrovės koncernai uh, E, ir daugelis pasaulinio masto globalių įmonių plačiai vengė e, mokesčių ir pasinaudojo e, nacionaliniais pavienių valstybių narių suteiktais, sutenktomis mokesčių lengvatomis. Pavienėse valstybėse narėse pastebėjome, kad netgi konkurencinės sąlygos buvo iškreipytos ir ypač vidutinės ir mažos įmonės pateko į nepalankęs sąlygas ateityje mes turėtumėm sukurti uh, sąžiningą mokesčių sistemą ir mes turėtume suvokti, kad yra daug valstybių narių, kurios e, sprendžia problemą, kaip e, susidoroti su ekonomikos skaitmenėjimu ir globalizėjimu. Mes taip pat turime užtikrinti, kad uh, E, mokestinės bazės geografinis aspektas būtų deramai atspindėtas. Mes, ES, turime kalbėti apie e, bendrą požiūrį, mes negalime e, aklai kovoti dėl kažko, mes turėtumėm tik tai kalbėti apie bendrą įmonių pelno apmokestinimo bazę. Gerbiami kolegos, savai mes suprantame, kad ES ir EBPO yra jau labai daug pasiekta. Pavyzdžiui, didžiojo 20-ko projektas dėl e, BEPS. 15 e, priemonių buvo sukurta iš viso. Tai yra labai geras rodiklis, tačiau jeigu kalbam apie uh, skaitmeninių įmonių apmokestinimo taktiką, tai mes turime suprasti, kad reikia kalbėti apie finansinių operacijų mokestį, kuriame yra kalbama apie derivatyvus uh, Ir e, iš esmės tai yra tie patys pardavimai. Lygiai taip pat mes turime kalbėti apie energetikos apmokestinimą deramą ES. Šio požiūriu pažangos yra pasiekta labai nedaug ir dėl to susidarė e, nelemta padėtis, kai kai kurios valstybės narės pritaikė vienašalių priemonių e, ir tai padarė paskubomis. Dėl to bendruomenė, visuomenė tik tai nuostolių patyrė. Kokia buvo Junktinio Amerikos valstybių mokesčių reforma? E, matome, kad iš esmės pasikeitė tarptautinių dėrybų dvasia. Ekonomikoje iš pradžių buvo jaučiami tam tikri geri lūkesčiai, sakykim, buvo daug ko tikimasi, bet kaip Muniko saugumo konferencijoje vėliau buvo paskelbta deklaracija, kad daugiau skaitmeninių mokesčių nebus įtraukta. Zuckerbergas apie tai kalbėjo. Taigi mes, europiečiai, turim e, būti tvirti, laikytis solidariai ir veikti kartu. EBPO darbo grupės dokumente nėra kalbama apie jokią e, veiksmingą mokestinę bazę. Apie tai daugiau nebėra kalbama. Aš apgalėstauju, kad taip yra greičiau yra kalbama apie mokesčių teisų perpaskirstimą. Man atrodo, kad tai yra e, labai sudėtinga padėtis, kalbant apie bendruomenių finansinį stabilumą, kalbant apie mokesčių teisų perkelimą iki valstybių likmens, iki rinkų. Uh, E, mes turime atsižvelgti į įgyvendinimo kliūtis. Ta problema yra vis tik sudėtinga, ypač stiprioms eksportuojančioms valstybėms. Nereikėtų galvoti, kad tai įtakos turės tik tai ekonomiškai stiprioms valstybėms, tokioms kaip e, Vokietija. Visi turi suprasti, kad e, toks, tai turės įtakos visai ES net jeigu Vokietija yra didžiausia grinoji mokėtoja Europos Sąjungoje per naująją tarptautinę mokesčių sistemą. Jeigu mes tą sistemą prarastume, mokesčių Vokietijos indėlis į, Vokietijos, į ES biudžetą sumažėtų. Ir tada mes turėtumėm kalbėti apie efektyvios mokesčių bazės sukoordinavimą tarptautiniu mastu. turime išvengti mokestinės konkurencijos, nes tai yra didelė rizika. Šiuo metu yra daug kalba apie 12,5 procentų minimalę e, teisę, tai yra geras pagrindas tolesniems diskusijoms, bet jeigu mes norime pasiekti susitarimą, nepriklausomai nuo to, kokia bus bazė, visos valstybės narės turi būti gerai pasirengusios kontroliuojamai mokesčių apmokestinimo sistemai, nes kitaip jokios naudos nepasieksime. Galų gale mes visi turime bendradarbiauti su EVPO, kad galėtumėm išlikti lyderiai diskusijose apie mokesčių vengimą ir mokestinį sukčiavimą. Mūsų mokesčių mokėtojai turi suprasti, kad mm, negalima sugriauti mokesnės bazės. Ačiū. Dėkoju, dabar pradėsime diskusijas. Pirmininkaus mano kolega Boris Lalovač. Ačiū pirmininkė. Kolegos, aš e, moderuosiu diskusiją, kuri vyks 30 minučių. Ir kiekvienam kalbėsiančiam yra suteikiama maždaug dvi minutės. Pirmiausia, ponas Kalogijanis Stavros iš Graikijos parlamento. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamasis komisijos nariai, ponios ir ponio, ponai, kolegos. Europos Sąjunga kovoja stengdamas įveikti mokesčių vengimą ES ėmėsi didesnių administracinių veiksmų siekdama skatinti skirtingų valstybių narių mokesčių inspekcijų bendradarbiavimą, kad būtų galima kovoti su sukčiavimu mokesčių srityje ir kad būtų priversti mokesčių mokėtojai laikytis reikalavimų. Pirmiausia, turime žinoti, kokios yra mokesčių taisyklės, po to užtikrinti jų kuo veiksmingesnį taikymą. Ekonomikos skaitmeninis skaitmeniniai pokyčiai yra ir problema, ir iššūkiai, ir kartu galimybės. Mokestinės nuostatos, kurios yra įgyvendinamos, yra skirtos tam, kad įmonės, kurios turi savo būstinės, mokėtų mokesčius, tačiau nesižvelgiama į skaitmeninės paslaugas. Taigi tos įmonės, kurios dirba trečiose šalyse, būtent įvairios interneto platformos, technologinių paslaugų įmonės nėra apmokestinamos sąžiningai. Na, o tai e, dėl to atsiranda mokesčių bazės erozija. Įmonė, kuri turi savo buveinę, turi atsižvelgti ir į tas šalis, kuriuose vykdo veikla, bet kuriuose neturi savo būstinės. Graikijoje yra specialios nuostatos tokioms įmonėms, kad jos irgi vienodai konkuruotų su kitomis įmonėmis. Taigi šiuo atžvilgiu bendradarbiavimas su EBPO yra labai naudingas. Dėl energetikos apmokestinimo, tai sakyčiau, kad šie mokesčiai galėtų būti labai svarbi priemonė, kuri galėtų padėti pasiekti ES numatytus tikslus. Reikėtų atsižvelgti į specifinius dalykus taikančios mokesčius. Graikijoje yra sujungtos salos su žemyninė dalimi ir jeigu būtų apmokestinamas tok, tokio kūro siuntimas, tai, tai būtų žalinga mūsų šaliai. Ačiū. Toliau Darink Kokosov iš Kroatijos parlamento, prašau. Dėkui, pirmininkė, kolegos. Skaitmeninė ekonomika yra naujas augimo variklis. Dėl to mokesčiai šioje sityje, vis tik tai mokesčiai šioje sityje kelia problemų, nes daugia nacionalės skaitminės įmonės užsidirba pelną visame pasaulyje, o moka mokesčius ten, kur beveik tarifas yra nulinis ar artimas nuliui. E, Europos e, sąjunga kalba apie skaitmenę sritį ir ji e, labai greitai plečiasi ir mes turime galvoti apie mokesčius šioje srityje. Turime užtikrinti, kad a, e, skaitmės įmonės užtikrintų pajamas ES reikia globalių mastų veikti, nes iššūkis yra taip pat globalaus masto, reikia uh, E, dirbti daugia šalia aplinkoje, kad viena šalių sprendimų ir konfliktų išvengtume tokiu būdu tarp valstybių narių. Is, uh... Toliau, ponas Joel Žirų iš Prancūzijos. President. Euh, bien que vous le savez, la, la, la France a... Dėkuoju, kaip žinote, Prancūzija yra patvirtinusi teisės aktus e, skaitmeninių paslaugų apmokestinimo srityje. Tie teisės aktai yra realistiškai, taip pat yra ambicingi ir Europos komisija mm, taip pat e, imasi šio klausimo. Aš galiu pasakyti, kad e, labai daug spaudimo buvo daroma prieš e, tvirtinant šį įstatymą. Aš sulaukiau savo biure e, daug lankytojų ir e, noriu pasakyti, kad skaitmeninės rytis neapsiriboja valstybių narių sienoms, dėl to reikia vieningos pozicijos ir dėl EBPO dėrybų šiuo klausimu. Aš norėčiau paklausti e, jūsų, kokios yra didžiausios jūsų nuomonė kliūtis mokesčiams ir koks būtų dėrybų kalendorius. Nes Prancūzijoje e, mes nutarėme e, koncentruotis į pirmuosius mokėjimus e, ir pagal tai nustatyti mokestį. Ir e, kadangi dabar kilo galimybė, kad ponas Trumpas bus perinktas ir ar tai kaip nors įtakos darybų kalendorių, taip pat norėčiau padėkoti ponui Gentilioniu už jo pastabas ir noriu paklausyti jūsų konkrečiai apie jūsų planus šioje srityje. Ačiū Jums. Toliau. Ponas Tank Pavel, Europos parlamentas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasveikinti Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų narius. Man atrodo, kad kartais reikėtų dažniau renkti tokius posėdžius. Mokesčių klausimai mums iš tikrųjų daro didelį spaudimą. Nes Įmonės moka mokesčius, o pačios didžiausios tarptautinės įmonės dažniausiai mokesčių išvengia įmonių mokesčių apmokestinimo sistema yra pasenusi. Ji buvo pritaikyta 20-ojo amžiaus pradžioje, o dabar esame jau 21-ame amžiuje, kur susidurėme su kitokiais iššūkiais. Dar šaliai susidurė su nesažininga konkurencija. Ir žinoma, norėtume, e, kad pasikeistų situacija, todėl džiaugiamės ABPO iniciatyvomis ir norėčiau pabrėžti, kad e, kalbant apie antrąjį ramstį, kai taikome minimalūs mokesčiai, bet šiuo atžvilgiu reikėtų susitelkti ties antru mokesčiu, ramščiu reikalingos naujos šio laikiškos taisyklės įmonių apmokestinimui, nes pagal dabartinę sistemą pačios įmonės gali nuspręsti, kurioje šalyje mokėti mokesčius. Ir turime taip šią situaciją pakeisti. Reikalingos sėkmingos dėrybos ir to tikiuosi iš pono Žentilionį. Skaitmeninių paslaugų mokesčiai e, irgi pakvietė, dėl to buvo pakviestas ir Junktinės Amerikos valstijos pridarybų stalo. Ir tai yra mūsų kaip Europos parlamento ir parlamentų narių pareiga, kad būtų padaryti pokyčiai. Ir reikėtų galvoti ne tik apie savo šalį, bet ir apie Europą ir kaip būtų galima užtikrinti sąžiningą apmokestinimą. Reikalingi nauji būdai, ne tik minimalūs mokesčiai, bet ir nauja mokesčių sistema ir pirmasis ramstis šiuo atžvilgiu yra gera pradžia. Ačiū. Toliau, ponia Božica Mlaka iš Kroatijos parlamento. Hvala lijepa, poštovani predsjedavajući, uvažene kolegice i kolege. Dėkui, pirmininkė, kolegos. ES mokesčių sistema turėtų būti veiksminga ir teisinga. Ji turi užtikrinti dvigobo apmokesnimo išvengimą. Toji problema turi būti išspręsta veiksmingai ir kaip galima greičiau. Naujos pernai vėsos taisyklės supaprastina situaciją, bet nepamirškime MVI teisių ir asmenų, kurie susiduria su likvidumo problema dėl dvigubo apmokesnimo. Dėl to turime dirbti kartu, ieškodami sprendimo. Įvairios e, teisinės struktūros turi priimti sprendimus labai greitai nes kartais procesai užtrunka ir reikia išvengti atsiekti tokių situacijų. Mr. Jan Krainer. Ačiū. Toliau ponas Jan Krainer iš Austrijos. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau pabrėžti tai, kaip yra svarbu, kad mes iš naujo subalansuotume savo mokestinės sistemas Austrijoje situacija yra labai panaši kaip ir daugelie kitų šalių. 80-ame dešimtmetyje 75 e, e, procentai e, buvo apmokestinama iš darbo, 25 procentai iš turto. Kitaip sakant, 75 procentai mokesčių buvo surenkama iš darbo jėgos ir vartojimo. Dabar jau tik 60 procentų mokesčių yra surenkama iš darbo ir paslaugų, 40 yra turto mokestis ir pajamų mokestis. O jeigu kalbėtume 80-20 procentų santykį, tai tarsi nueitume, nusipirktume pyragėlį ir sumokėtume 40 procentų pyragėlio, o sumok... suvalgytume, o sumokėtume 20 procentų sąskaitos. Ir galų gale atsiranda e, problema dėl teisės aktų įgyvendinimo. Ir įmonės, kai kurios įmonės nesumoka tos sąžiningos dalies, todėl reikalingos daugiau negalime sumažinti mokesčių įmonėms, kadangi tie mokesčiai ir taip yra per maži, jie turėtų būti didesni, jeigu norime, kad įmonės vienodai sąžiningai prisidėtų. Jeigu norime užtikrinti skaidrumą, tai dabar diskutuojama apie tai, kad didelės įmonės sumoka labai mažai mokesčių, o tai irgi susiję su skaidrumo problema. Dar mums reikia uždrausti, e, iškelti pajamas kitur ir ne tik Karibų jūros regione, bet ir Europos Sąjungoje, nes 20 procentų mokesčių yra nesumokama, sumokama ne ES, dvigubas apmokestinimas nėra labai didelė problema, didesnė problema yra neapmokestinamas. Todėl norėčiau kreiptis į EBPO atstovą. Jūs kalbėjote apie formulę ir kaipgi ta jūsų pasiūlyta formulė galėtų atrodyti. Ačiū. Toliau ponia Birgit Mozach iš Vokietijos. Labdiena, ačiū už suteiktą žodį. Man problema iškyla dėl naujųjų mokesčių, skaitmeninių mokesčių juridinės bazės. Jeigu iškils e, problemų su senuoju apmokestinimu įmonių, uh, ar galiausiai mes turėtumėm iš tiesų pirmiausia išsiaiškinti, kokios yra problemos. Ypač, kai kalbam apie įmonių apmokestinimą, mes turime pirmiausia pakeisti uh, problemą e, sukeliančius teisės aktus, neįvedinėti naujų mokesčių. Mums reikia iš esmės pakeisti uh, turimą struktūrą. Mes turėtume pasirūpinti, kad uh, mokesčiai priklausytų nuo to, kur įmonė vykdo savo, savo veiklą. Antras dalykas, ypač Vokietijos atžvilgių, mes turime labai aukštus mokesčius, antri pagal dydį, po Belgijos pas mus mokesčiai, Belgijoje tik tai didesni. Jeigu kalbame apie papildomus mokesčių padidinimus tuo požiūriu, tai man atrodo klystame. Problemų taip neįspręsime. Mes negalime aptarinėti tarptautinio minimalaus mokesčių lygio, nes mokesčių e, surinkimas yra būtinas kiekvienai valstybei. Tai yra valstybės jurisdikcija ir pati valstybė turi spręsti, kaip elgtis, jeigu ypač iškyla problemų. Jeigu mokesčiai nėra mokami, tai problema yra ta, kad nesugebama jų surinkti, o ne tai, kad nustatytos neteisingos mokesčių normos. Ypač tai pasakytina apie įmonių mokestį. Man atrodo, kad mes turėtume spręsti e, problemos priežastis. Uh, one, uh... Ačiū. Paprašyčiau daugiau jau nesiųsti kortelių, nes norinčių pasisakyti yra labai daug. Toliau, ponia Frančeska Donato iš Europos parlamento. Ačiū. Kai kalbame apie tarptautinę apmokestinimo sistemą, tai visą dėmesį turėtume sutelkti į keturis svarbiausius dalykus. Pirmas, mano nuomonė, yra tai, kad mokesčiai turi būti tvarūs. Puikiai suprantame, kad jeigu mokesčiai yra per dideli, tai dėl to gali atsirasti toks prociklinis poveikis. Jeigu mokesčiai per maži, kaip yra kai kuriuose valstybėse narėse, atsiranda dempingo problema kai kalbame apie fiskalinės sistemas ir nesažiningą konkurenciją. Todėl mokesčių tvarumas yra tas dalykas, kuris yra iš ankstinėje konvergencijos tarp ES valstybių narių mokesčių sistemos pagrindas. Reikia sukurti mažiausią veiksmingą apmokestinimo lygį ir e, didžiausią apmokestinimo lygį, kuris, mano nuomonė, neturėtų būti daugiau nei dvigubai didesnis už minimalų lygį. Kitas labai svarbus dalykas yra ES įmonių konkurencingumas. Jeigu jas lygintume ES įmonės su trečiųjų šalių įmonėmis, nes ES yra numatyti standartai, kurie yra skirtingi nuo ne ES šalių. Na, tik pagalvokime apie žalėjį kursą, kokios nuostatos bus nustatytos šiuo atžvilgiu valstybėms narėms. Reikia iš naujo subalansuoti tos dalykus, numatyti žaliuosius mokesčius produktams, kurie yra gaminami ne ES. Atsiranda problemų dėl konkurencingumo ES įmonės gali būti netokios konkurencingos lyginant su kitomis. Ir dar vienas svarbus klausimas yra efektyvumas, apmokestinimo efektyvumas. E, kriptovaliutų apmokestinimas. Mes susidūrėme su nauja mokėjimų sistema ir dabar aš galvoju, kaip būtų galima veiksmingai e, apmokestinti ir kontroliuoti tokį judėjimą. Ačiū. Toliau Miss Eleinį Stavrois iš Kipro. skaidrumo didinimas ir demokratinė kontrolė reikalinga, kai kalbame apie mokesčių klausimus. Reikalinga geriau keistis informaciją ir kad efektyviau bendradarbiautų valstybių narių mokesčių inspekcijos. Tai yra svarbus dalykas siekiant užtikrinti sąžiningą ir veiksmingą bendrąją rinką ir kovoti su mokesčių slėpimu, vengimu ir agresyviu mokesčių planavimu. Tokie reiškiniai yra tarp valstybiniai ir vienašalių būdų jų išspręsti neįmanoma. Reikalingos bendros pastangos, bendras koordinavimas ir bendradarbiavimas tarp e, nacionalinių mokesčių inspekcijų. galime tik pagalvoti, kaip tokie reiškiniai, kad tokie reiškiniai yra kenksmingi, dėl to prarandama labai daug mokestinių pajamų, kurios gali būti panaudotos viešųjų politikų finansavimui. Pavyzdžiui, švietimui, sveikatos apsaugai. Apmokestinimas yra labai svarbi priemonė, kurią pasitelkė vyriausybės, kad galėtų įgyvendinti savo socialinę politiką. Valstybių narių mokestinės sistemos neturėtų būti suvienodintos, nes tai pakenktų Kipro ekonomikai manome, kad valstybės narės turi turėti išskirtinę kompetenciją šiuo atžvilgiu. Kipras yra sala, e, nedidelė šalis ir jai dėl to atsirastų didelių problemų, nes e, Kipro konkurencinis pranašumas yra labai nedidelis. Todėl e, tam tikras nedidelis mokesčių lygis yra labai svarbus, siekiant pritraukti investicijas ir užtikrinti Kipro ekonomikos gyvybingumą. Ačiū toliau Krištof Tožavski iš Lenkijos. Gerbiamoji, gerbiamas pirmininkė, ponios ir ponai, e, Ekonomika keičiasi dėl skaitmeninimo, o tai reiškia, kad turime pereiti prie naujų pelno apmokestinimo būdų. Puiku, kad šis darbas vyksta EBPO lygmeniu, tačiau norėtume, kad būtų geresnis, kad jis geriau dėrėtų su antruoju ramščiu. Esame, kad įsitikinę, kad kai kuri mokestinė nauda gali sumažėti, ypač kai kalbame apie mokes, įmonių apmokestinimą. Dėl to, kad yra apmo, paprastai įmonės apmo, savo pelną perkelia į mažiau apmokestintas zonas. Tam tikru, kai kurioms įmonėms Labai svarbu vystytis, plėtotis ir mes e, turime žinoti, kas yra, kokios nuostatos yra priimamos ES, turi būti numatytos išimtys, o dėl pirmojo ramščio, tai tiek dėl pirmojo ramščio. Kai kalbama apie ketvirtį nereikia jokių B ir C sprendimų, kadangi dabartinių sprendimų visiškai pakanka. Prancūzijos atstovas. Norėčiau pasidžiaugti tuo, kad šis klausimas įtrauktas į šios dienos susitikimo darbo tokia, nes labai daug kalbama uh, apie tai, apie tai kalba ne tik parlamentai, e, taryba, bet ir žmonės, nes vyriausybės e, kas met praranda, kaip ir ES, milijardus eurų dėl mokesčių vengimo. Ir taip pat e, kyla pavojus kartais valstybėms e, taikyti mokesčių įstatymus, taikant, jos negali veiksmingai jų taikyti. Mūsų naujas komisijos e, narys Thierry Breton kalbėjo per radiją sausio 10 dieną ir sakė, kad jeigu e, EBPO nepriims sprendimo dėl skaitinio mokesčio, tai tą padarys Europos Sąjunga. E, bet ES šiandieną atnaujino finansinių rojų sąrašą, įtraukė Panamą, Seišelius ir Kaimano salas, taip gerai, bet Bermudai mergelių salos, Britanijos, e, liko, nes to ir tos teritorijos yra labai susijusios su Londono sičiu. Britanija išstojo iš Europos Sąjungos ir galbūt jis sieks apeiti tam tikras taisyklės, kurios galios čia, susijus, pavyzdžiui, su skaidrumu. Noriu paklausti, kiek iš tikrųjų politinė, yra politinės valios Europos Sąjungoje ir valstybėse narise atskirai 27 e, įdėkti skaitmeninį mokestį ir kokie yra sunkumai. Pernai Bierice žinome, kaip viskas vyko ir žinome, kad valandį šiais metais vėl vyks e, susitikimas ir ar yra pakankama dauguma, kad būtų galima žengti į priekį. Ačiū toliau panas Jans Kopačev iš Čekijos Respublikos. Ačiū. Norėčiau kalbėti apie bendrąją mokesčių bazę, kuri nekarta buvo paminėta. Tai yra nenauja tema. Mes apie tai kalbame ES ir jau ne vienerius metus. Tai ne tik pastangos apsiginti nuo agresyvaus mokesčių planavimo. Tai yra vienas iš žingsnių siekiant suderinti mokestinę sistemą. Daug kas kalba apie mokesčių suderinimą, bet tačiau aš norėčiau perspėti dėl to. Mokesčių suderinimas apribotų konkurenciją. Manau, kad ES lygmenių mokesčių suderinimas reikštų didesnę naštą mokesčių mokėtojui, tame tarpe ir piliečiams, ir įmonėms. Esu įsitikinęs, kad dideli mokesčiai reiškia e, menką ekonomikos augimą. Europos Sąjungoje e, vidutiniškai mokesčiai yra gana dideli. Ir dėl to kai kurių valstybių narių ekonominis augimas yra lėtas. Todėl labai svarbu kovoti su sukčiavimu mokesčių srityje, mokesčių inspekcijoms keistis informaciją, tačiau sveika mokestinė konkurencija tarp valstybių narių yra reikalinga, kad mokestinė našta nebūtų per didelė. Ir pabaigai norėčiau pasakyti, kad ES turi būti išsaugota mokestinė konkurencija, kadangi ES valstybės narės yra skirtingos brandos ir skirtingo ekonominio išsivystymo. Todėl e, netokios turtingos šalis neturėtų turėti tokių pačių mokesčių kaip ir turtingosios šalis. Toliau Wahamahi iš Suomijos. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pakalbėti apie tai, ar užduoti teisingi klausimai, ar tai yra problema. Nes mano nuomonė svarbiausia, didžiausia problema yra tai, kad labai daug kapitalo nuteka iš ES. Tai galime pasakyti, paminėti ir Google, ir Amazon, ir kitokias įmonės, taip pat debesijos paslaugas. Pavyzdžiui, net jeigu važiuotumėte taksi, tai dalis tų mokesčių tektų JAV, mes visi žiūrime Netflix ir dalis mokesčių yra sumokama Junktinėse Amerikos valstijose o netaip sudėtinga teikti šias paslaugas, tačiau lab, dėl jų labai daug ES pajamų yra nutekinamos į kitas šalis, nes reikia apmokestinti įmonės ten, kur jos teikia paslaugas. Naudotojas, kuris naudojasi paslaugomis, kuria tą skaitmeninį buvimą šalyje, kur yra teikiamos paslaugos. Tai būtent ten turėtų būti mokami mokesčiai, nes įmonės buveinė jau yra, kaip apmokestinimo pagrindas, jau yra senoviškas būdas. Atsiranda dar problemų susijusių su prognozavimo. Nes reikia užtikrinti, kad kapitalas nenutekėtų iš ES arba reikėtų bendro pasaulinio susitarimo šiais klausimais. Ir senjora ponia Danielė, ponas Danielė iš Italijos. Ačiū. Norėjau pasisakyti dėl to, kad reikia daugiau pagarbos valstybėms narėms vienos kitoms. Reikalingi demokratiniai sprendimai, kad būtų išvengta mokesčio dempingo ES. Pavyzdžiui, Italija, Prancūzija, Austrija turi internetinį mokestį ir tikimės, kad daug kitų valstybių narių pasielgs panašiai, kad veiksmingai ir ištingai būtų galima kovoti e, su tokiom, tokiu, tokiom šalimis kaip Junktinės Amerikos valstijos ir jų mokesčių politika. Esame teigia kad jeigu užsienio įmonė turi buveinę savo šalyje ir vykdo ekonominę veiklą, kitoje šalyje, tai iš esmės tai nėra fizinis buvimas šalyje, tai yra tik problema. Pavyzdžiui, jeigu platforma yra vienoje šalyje internetinėje, o paslaugos teikiamos kitoje šalyje, reikalingos naujos apibrieštys ir reikėtų dar peržiūrėti esamas apibrieštis. O dabar suteiksiu žodį komisijos nariui. Dėkuoju. E, diskusija labai įdomi. Nelengva atsakyti visus klausimus, tai tik tai keletas pastebėjimų. Paskui kolegos e, galbūt papildys. Jau galime pasakyti, kad per pastarosius metus pasiekėme šio bei to aš asmeniškai nieko negaliu neginti, nepristatyti, nes esu naujas komisijos narys, bet EBPO e ir ES per BEPS e, procesą pasiekė labai nemažai, e, siekdama glaudesnio bendarbiavimo mokesčių sityje, kovodama su mokesčių vengimu. E, taip, mes suprantame, kad e, yra dar daug problemų. Aš asmeniškai manau, jog Elksenos, Elgesio kodeksas ir darbas e, rengiant neigiamus juodus sąrašus yra geras dalykas, pozityvus Galima pagalvoti apie kitas šalis, e, reikia atlikti labai išsamei analizę. Aš e, sutinku su to, kad e, mechanizmas egzistuojantis gali geriau, galėtų geriau funkcionuoti. Kai kurios valstybės narės prašo priderinti peržiūrą prie valstybių narių veiklos. Man atrodo, kad Danijos vyriausybė pateikė atitinkamą pasiūlymą. Aš pasakiau, kad mes nieko prieš iš principo, bet reikia e, pagalvoti apie e, diskusijas apie minimalų globalų mokestį ir apie tai, kaip tie du procesai galėtų būti derinami, kad nekiltų problemų. Antras dalykas, kas, koks yra ES sprendimas, ar ES turi bendrą poziciją. Mes šiandien patvirtinome bendrą poziciją, atsižvelgdami į EBPO pasiūlymus ir diskusijas E, savaitgalio riede. Ir bendros pozicijos pagrindas toks, dirbime kartu, kad rastume sprendimą globalų tiek dėl pirmo, tiek dėl antro ramščio. Nebuvo lengva patvirtinti bendrą poziciją, jūs žinote puikiai, kad susidurime su problemomis, būtent mūsų sutartys, mes jų nekeičiame remia tokią poziciją, kad sprendimai mokesčių srityje turi būti primami vienbalsiai. E, tačiau egzistuoja jungiamoji nuostata, tai reiškia e, vieningas sprendimas išvengti vieningo balsavimo. E, politinė valia aiški yra, bet ne visuomet politinė e, valia ir vienbalsiškumo e, principo taikymas e, užtikrina rezultatus. Prieš keletą metų su komisija kalbėjome būtent apie skaitmeninį mokestį, kuris nebuvo patvirtintas dėl to, kad trys valstybės narės vetavo pasiūlymą. Bet tokios yra taisyklės, mes turime su tuo susitaikyti. Ir jeigu nenorime galvoti apie kitas galimybės, kurias suteikia 116 straipsnis. Tačiau e, tai būtų platesnės kitos diskusijos. E, mes turime politinę valią, vienybę, nes šį rytą patvirtintas yra pareiškimas, kuris man ir Kroatijos finansų ministrui kuris kartu su manimi atstovaus Europos Sąjungai riede. E, taigi mums suteikiama galimybė galiojimai pritarti EBPO pasiūlymui ir taip pat turime nepamiršti, kad e, didysis dvidešimtukas taip pat dirba e, prisidėdamas prie šio proceso. Dar vienas buvo klausimas pateikęs apie komisijos priemonių planą. E, mano prisistatymo laiške buvo labai aiškiai pasakyta apie tą planą Sakoma, kad reikia sustarimų globalių pasaulio mastu, toks yra mūsų uždavinys. Jeigu 20 metais nebus toks e, susitarimas pasiektas, tai komisija turėtų parengti pasiūlymą Europos Sąjungai. Šie metai nepasirinkti E, tik tai šiaip, formaliai. Mes turime e, prisiminti, kad ne tik prancūzai, bet ir italai, austrai, čekai, e, kiek suprantu, ir ispanai šiandien Ispanijos ministras tą patvirtino, galvoja apie tai, kad reikėtų užsitikrinti nuo 21 metų jau įplaukas iš e, skaitmenės sėties vyriausybė Prancūzijos e, dėl šio dalyko apsisprendė ir mano minėtų valstybių narių nacionaliniai įstatymai yra taip pat patvirtinti, priimti. Šie metai esminės svarbos taip pat yra todėl, kad e, prie sekama prancūzų sprendimu, galvojama apie nacionalinius teisės aktus bet ne kiekviena valstybė narė, e, kuri patvirtino įstatymus, e, jau užtikrins įplaukas. Bet e, tiesa ir tai, kad kitais metais, 21-aisiais, situacija pasikeis ir mums reikia globalaus susitarimo. Mes pagal tą planą dirbdami turime prisiminti, dirbti toliau, ir jeigu nebus globalaus tarimo, mes turime europinio sprendimo ieškoti ir mūsų strateginis tikslas yra išvengti priekybos karų ir problemų ir taip pat e, įdėkti naują tarpinio apmokesnimo sistemą, kuri bus labai svarbi mūsų ekonomikoms. Labai ačiū. Ar dar kolegos norėtų pasakyti. Paskal. Dėkoju. Kadangi neturime daug laiko, tai trumpai. Kokios kliūtis sprendimui? Nemažai yra. E, tarptautinė mokesčių sistema keičiasi ir dėl to šalis neramiai žiūri tai, yra problemų, ieškant sprendimo reikia uh, E, pirmiausiai pasižiūrėti į saugos uosto pasiūlymą JAV, taip pat reikia e, mokesčių aiškumo ir mokesnių teisų skirstimo pusiausviros, reikia nepamiršti kylančius ekonomikos šalių. Toliau kai kurių šalių specifiką, pavyzdžiui, Azijos šalis, kai kurios sako, kad jos e, daugiau pelno uždirba iš užsienio įmonių negu kitos, todėl joms reikėtų didesnių pajamų. Taip pat e, e, reikia galvoti apie skaitminių paslaugų mokesčius, tai yra susijęs su techniniais iššūkiais. Mums reikia taip sukurti tokią sistemą, naują architektūrą taip parengti, kad ji išliktų keletui metų Ir mes turime galvoti apie laiką kaip iššūkį. Berlyne 1-2 Liepos vyks sustikimas ir mes e, sieksime sustarti dėl pagrindinių komponentų sprendimo, kad turėtume sprendimą, e, kuris e, atspindėtų būtų e, daugia šalės, kuris būtų pagrindas e, tarptautiniai konvencijai atsirasinčiai kažkada ateityje. Lapkritį vyks lyderių sutikimas didžiojo dvidešimtuko ir mes iki to laiko turėtume jau sudaryti visus esminius komponentus. Žinome, kad ją vyks rinkimai e, lapkričio mėnesį, dėl to Liepa geriausias laikas, į kada reikėtų susitarti tiek apie kalendorių iki šių metų pabaigos. Aišku, įgyvendinimas užtruks dar keletą mėnesių, bet politinis sustarimas dėl pagrindinių matmenų sprendimo turi būti patvirtintas iki to laiko. Ir aš dėl formulės pačios norėčiau paraginti jūs pasižiūrėti į viešai skelbiamus dokumentus. Mintis yra e, e, likutinio vertinimo pelno procentą paimti, pavyzdžiui, tam tikras procentas X iš e, finansinio ataskaitų ir e, tai bus e, taip pat koregu, derinama prie prekybos apimčių. Bus siekiama užtikrinti proporcingumo principą. Ačiū. Ar dar kolegos, kas norėtų kalbėti? Ponas Michalbach. Aš norėčiau dar kartą E, grįžti prie diskusijos. Aš nenoriu iškirsti uh, e, mokesčių sistemos didinimą, uh, kas jau kalbėjo apie tai. Mes esame sukūrę aiškius mokesčių uh, mokeš, uh, įstatymus, bet mes turime kalbėti turbūt apie minimalų mokesčio nustatymą ir turėtume elgtis labai skaidriai. Uh, nes nacionaliniai mokesčių tarnautojai, administracijos pačios turi nuspręsti, kas būtų naudingiausia jų ekonomikai. Tačiau supraskime, kad kai kuriais atvejais e, reikia reikalauti daugiau skaidrumo. Ir svarbiausia, turime užkirsti kelią mokesčių dempingui. Suprantame, kad e, jaučiamas gana didelis nukreipimas nuo įprastinės ES mokesčių sistemos. Ir e, kartais mokesčių mokėjimas yra perkeliamas net už ES ribų. Ir e, galime pasakyti, kad e, ta mokestinė bazė ES yra prarandama. Ir tai reiškia, kad mums tenkanti atsakomybė žmonės Europos Sąjungoje e, nėra tenkinama, bet to tarptautinių įsipareigojimų mes netenkiname. Ir visa tai yra dėl to, kad mes neturime mokesčių bazės, mes negalim surinkti mokesčių. Taigi aš manau, kad e, labai svarbu nustatyti minimalius mokesčius EBPO sistemoje, kaip aš jau sakiau, tai gali būti 12,5 procento ar netgi dar mažiau bet labai svarbu, kad būtų skaidrumo. Tada galėsime rasti sprendimą nukreiptą į ateitį. Vienas iš pagrindinių principų turi būti valstybių gebėjimas apmokėsi kitose valstybėse gautas pajamas, jeigu jos iki tol nėra apmokestinos minimalių mokesčių tarifu. Uh, Mes turime savo paskirstimo sistemą ir jeigu yra valstybių, kuriuose minimalus mokesčių tarifas nėra taikomas, tai ji turi būti pritaikyta. Man atrodo, kad e, įmonių mokesčių e, moderninimas yra nepaprastai svarbus modernizavimas. Nacionalinės nuostatos yra labai sudėtingos, ir sukūrėme Prancūzijos ir Vokietijos finansų ministerijose radę ekspertų bendrą komitetą, norėdami ištikrinti, kad įmonių mokestis nebūtų taikomas įmonėms du kartus skirtingos valstybės narėse, bet mes norim, kad ta sistema dabar būtų išplėsta iki ES ligmens, nes tai yra tik tai Prancūzijos ir Vokietijos problema, ginėjos vienos nori pagerinti uh, padėtį. Turime taip pat galvoti apie teisinius skirtumus ir pagrindinės priemonės, kurios leistų mums modernizuoti įmonių apmokestinimą. Dėl tos priežasties aš labai tikiuosi, kad šiandienos posėdis bus naudingas, gausime idėjų, kurias galėtume pasvarstyti ir tikiuosi, kad tą padarys ir Europos komisija, ir mes kiekvienas sugrįžę į savo nacionalius parlamentus, nes man atrodo, kad tai yra labai naudinga. Ačiū ir toliau ponė Beričiai. Hvala lijepo. Ačiū. Mes turime ieškoti geriausio įmanomo sprendimo kai kalbama apie pridėtinės vertės mokesčių reikalavimą arba įmonių mokesčių sureguliavimą. Mes turėtume rasti geriausių veikimo būdų. Mes negalime papildomai ES piliečių apmokestinti ar pavienių įmonių. Kai kurios valstybės narės netgi tai traktuoja kaip kišimas į valstybių narių kompetenciją. Aš manau, kad uh, E, yra sukaupta čia daug patirties ir gausių pasiūlymų girdėjome iš skirtingų valstybių narių. Visą tai galės e, sukurti, e, verti, leis sukurti vertingą dokumentą, kokybišką dokumentą, Ir tokiu būdu mes galėsime pasirūpinti, kad ES ir toliau ištiktų lyderė šioje srityje, kaip ir kitose. Ir aš tikiuosi, kad mes rasime geriausius įvenomus veikimo būdus. Now. Ačiū. Dabar jau vėluoja maždaug pusvalandžių, todėl beliko 20-25 minutės antrai mūsų diskusijų daliai. Taigi, ką aš dabar siūlau? Sutrumpinam įžanginės e, kalbas iki 3-4 minučių iš viso 10 e, kalbėtojų galės dar pasisakyti ir tada mes galbūt tilpsime į laiką. Kita tema - nuo skaidrumo prie stabilumo, e, aplinkosauginės ir socialinės problemos finansinėse paslaugose. Puiku, aš galiu pradėti, kol keičiasi kalbėtojai. Taip, iš tikrųjų turime suteikti jiems laiko, bet kadangi taip užtrukome, tai iš karto pradėsiu savo įžanginės pastabas, kad galėtume laimėti šiek tiek laiko pagal Europos komisijos skaičius, kad būtų galima pasiekti tikslus iki 2030 metų, dėl kurių buvo susitarta Paryžiuje reikalingos nemažos investicijos. Ir tai yra 180 milijardų eurų per metus. Mes turėtume pasiekti tokį tekst, tikslą su privačiomis ir valstybinėmis lėšomis. Mes dirbome, kad būtų galima perorientuoti kapitalo flautus, kad būtų galima valdyti šias rizikas atsirandas šias dėl klimato kaitos ir kad būtų galima sukurti žiedinę ekonomiką atsparę e, CO2. Ir procesas buvo pabaigtas, du teisės aktai buvo parengti. Pirmiausia, tai finansinėse priemonėse bus naudojami e, tam mažai anglies nedidelio anglės išmetimo tarpiniai tikslai. Kitas labai svarbus teisės aktas dėl sąžiningo pereimo yra ES teksonomijos teisės aktas. Ir reikia kalbėti apie socialinius ir valdysenos aspektus, spręsti neligybės klausimus, socialinės sanglaudos klausimus ir darbuotojų darbo užmokesčio klausimus. Na, o dabar norėčiau kreiptis į John Berrigan. Jis yra Europos komisijos FISMA generalinio direktorato direktorius. Ačiū pirmininkė, kaip suprantu, mes turime dvi minutės, ar ne? tai pasistengsiu kalbėti labai trumpai, iš esmės tik pusę savo kalbos galėčiau pasakyti. Norėčiau šiandien priminti, kad kalbame apie e, socialinius ekonominius valdymo tikslus. Yra numatytas naujasis žalesis kursas, kad tvarūs finansai, kurie buvo kaip nišinis produktas, tamtų labai in, integruota į visas rytis. Mes žinome, kad iki 2050-ųjų ekonomika turi būti bengli ir kad turime dirbti prie šio tikslo mes. Esame parengę pirmą socialinio finansavimo planą ir yra numatyti trys tikslai, tai yra atskleidimo reglamentas ir taksonomija. Iš esmės, kągi tai reiškia? Tai šios priemonės padeda investuotojams numatyti, kurie tikslai yra ekologiški, o atskleidimo e, dokumentas reiškia informacijos suteikimą. Uh, kad jie žinotų, kad investuoja į žaliuosius projektus. Ir kita priemonė yra skirta jų veiklos rezultatų išmatavimui. Aš sakyčiau, kad tai yra tokios pasyvios strategijos, nes jos leidžia investuotojams patiems pasirinkti ekologiškas priemonės pasinaudojant mūsų įrankiais. Visą tai yra žaliojo kurso sudėtinė dalis, yra numatytas e, laikotarpis ir mes pereisime nuo pasyvesnio iki proaktyvesnio požiūrio, nes yra numatyta, kiek laiko tam skirta, bus skiriamos paskatos. Dabar tiksliai negaliu pasakyti, kas bus įtraukta į šį planą, kadangi dar vyks viešosios konsultacijos to klausimo, nors komisija žinoma turi minčių dėl to ir tai yra daugiau darbo teikiant informaciją, kad informacijos teikimas būtų privalomas ir kad jo prieptis būtų didesnė nes pagal dabartinius informacijos teikimo atskleidimo dokumentus daugiausia susitelkiama ties finansiniais klausimais. Kitaip sakant, daugiau laiko bus skiriama tam, kad investuotojai išsiaiškintų, kokios investicijos yra žaliosios, kokios ne. Bus galima pasitelkti ženklinimu, standartais ir visa tai bus išplėsta, kad privatusis sektorius galėtų labiau dalyvauti tvarios investavimo strategijos projekte, nes žinome, kad ir privatus sektorius, ir valstybinis turės dirbti. Svarbu suprasti, kad viešasis sektorius taip pat turės atlikti savo vaidmenį ir ne tiek finansuodamas, kiek rendamas vieša, viešąją politiką, nes tos priemonės, kurias mes parengsime privačiam sektoriui, būtent taksonomija, irgi pareikalaus politinių priemonių, kurios padės pasiekti tikslus iki 2050 metų. Dar e, dėl SNG daug pažangos nebuvo pasiekta ir jūs e, girdėjote, kad reikia pradėti dirbti tuo klausimu ir mes pradėjome dirbti aplinkos saugos klausimų ir kitais dalykais, tačiau turime nagrinėti ir socialinius, ir valdymo aspektus šioje darbo tvarkėje, nes tai yra tokie tokios rytys, kuriuose tiesiog reikia protingų sprendimų. Taigi kol kas tiek. Ir tikiuosi, kad neviršėjau paskirtų trijų minučių laiko. Taip. O dabar suteiksiu žodį Boris Lalovač, prašau. Ačiū, aš kalbėsiu toliau kruatų kalba. E, mes Europos komisijos aukšto lygio ekspertų ataskaitę paskaitėm, parengtą, skaitėm 2016 metais parengtą. Ir jos pagrindu buvo sukurta ES finansavimo plataus masto strategija. Paskui tapo aišku, E, kad finansavimas apima dvi svarbės sritis. Visų pirma, buvo stengiamas pagerinti tvaraus ir visą apimančio augimo finansavimą ir taip pat turėjome galvoti apie finansinio stabilumo stiprinimą, e, nustatant vadinamosius SDG kriterijus, e, ekologinius, socialinius ir valdymo kriterijus. Dėl finansavimo buvo numatytos priemonės ilgalaikiam tvariam finansavimui Ir e, tikslas buvo pagerinti gyvenimo kokybę ir užtikrinti visapusišką užimtumą. Tai yra labai svarbu, nes jau tada buvo suvokta, kad e, ekologiniai, socialiniai valdysenos kriterijai yra labai svarbus e, primant sprendimus dėl investicijų. Ir tai parodė, kad reikia visuomenę inf, e, informuoti, kad sprendimai dėl investicijų e, E, ne tik įmonių e, verslingumui yra svarbus, bet ir įmonių informatumui apie jų galimą pozityvę įtaką aplinkai, visuomeniai e, ir socialinėms sąlygoms. Ir visos interesuotos grupės tuo požiūriu buvo geriau informuotos apie tai, kaip, pavyzdžiui, aplinkos apsaugos, socialinės atsakomybės ir įmonių valdymo klausimus mes galėsime įgyvendinti, kalbėdami apie ilgalaikius tikslus įmonių investicijoms. Todėl mes ir dar kartą pradėjome kalbėti apie geresnį skaidrumą ir apie aukštesnio lygio užimtumą. Tai tarnautų visuomenės interesams ir apie tai privalot galvoti investuotojai. Uh, Ačiū ir dabar uh, mes kreipiamės į Zuzaną Perič, kuri ves klausimų, diskusijų dalį. Kol kas, tiesą sakant, tik vienas žmogus nori pasakyti. Norėčiau priminti, kad diskusija dėl kovos su klimato kaita tęsiasi rytoj 9.30 plenarnių posėdžių salėje. Ačiū. Aš Dar kartą noriu visus šiltai pasveikinti šioje diskusijų dalyje. Tik vienas asmo nori pasisakyti ir tai yra Lenkijos parlamento narys. Sorevski. Dziękuję. Pana Zurevski, Torševski, ar teisingai ištariu pavardę? Ačiū, taip. Noriu atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad visi iššūkiai, kurie šiandien mums iškyla reiškia, kad reikės ES lygmens paramos iš ES komisijos, bet taip pat turime geriau paskirstyti turimus resursus viduje. Nes tokie pokyčiai reiškia, kad bus milžiniškų finansinių išteklių, todėl reikia daugiau dėmesio skirti mūsų investicijų skaidrumui. Pastarosius porą metų Visame pasaulyje matome, kaip e, proporcingai auga mokesčių venkimo ir mokesčinio sukčiavimo atvejai. Todėl mes turime bendradarbiauti ir įtraukti visų valstybių mokesčių inspekcijas, mokesčių administracijas. Turime keistis informaciją, nes e, kitaip pavienės valstybės tos problemos neišspręs. Lenkija remia iniciatyvą, kurios tikslas uh, užtikrinti daugiau skaidrumo ir geresnį keitimas informaciją. Aš didžiuojuosi galėdamas e, pasakyti, kad Lenkija gali keistis informaciją apie tai su visomis valstybėmis narėmis, kurios yra pasirašiusios bendradarbiavimo su mokesčio administracija konvencija. Taigi tai yra labai palankus žingsnis į priekį. Taip pat mes galėsime tą patį padaryti su kitomis 70 pasaulio valstybių, skaitant ir Junktinės Amerikos valstijas. Visi veiksmai, kurių ėmėmės, yra nukreipti į e, mokesčių vengimo atvejų mažinimą. Taigi mūsų pajamos į biudžetą atitinkamai padidėjo. Taip pat E, mums pavyko visuomenę įtikinti e, tuo, ką mes darome. Visuomenė pradėjo mumis pasitikėti. Be to turime e, programą dėl geresnės kapitalo politikos rinko ir geresnio finansavimo. Vadinasi, mes sukursime palankesnės sąlygas įmonėms ir galėsime geriau valdyti savo finansų sistemą. Ačiū. Thank you. No. Ačiū. Tada suteiksiu vėl žodį kolegai Berigan apibendrinti. Labai ačiū. Visų pirma, aš noriu pasakyti, kad sutinku, kad ES čia tenka svarbus vaidmuo, bet ji nėra vienintelė veikėja. Mes turime žaliai kursą, bet jo kontekste suorganizuosime. E, ES indėlį į biudžetą per ES Invest programą, EIB ir panašiai, bet to kalbame apie socialinio požiūrį teisingo fondo panaudojimą, jis šiek tiek sušvelnis klimato pokyčius. Taip pat aš aišku sutinku, kad nacionalinių lygmenių reikia šitą nuveikti ir e, tarp tų planuojamų veiksmų turėtų būti optimalus biudžeto resursų paskirimas. E, mokesiniai resursai yra rimta problema, kuri turi būti sprendžiama, bet to mokesiniai resursai turėtų būti tikslingiau naudojami, kad tvarumo iššūkis galėtų būti išspręstas. Ir aš manau, kad tą būtų galima padaryti nacionaliniu lygmeniu. Bet, kai kalbam ypač apie klimato politiką, mes puikiai suprantam, jeigu viską dar išplėsim ir įtrauksim socialinius klausimus, valdysinus klausimus, tai uh, Viešasis sektorius vienas pats nesusitvarkys, privačiajam sektoriui reikės suvaidinti svarbu vaidmenį, kalbant apie finansų srautus. Ir mano nuomonė iš esmės, mano departamentas, e, FISMA generalinis direktoratas tą daro. Mes kalbame apie viešuosius finansus ir privačių investicijų suvaldymą. Norime sukurti teisinę bazę, kuri leistų privačiam sektoriui e, prisidėti prie pokyčių link ekologinių, socialinių požiūrių tvarios aplinkos ir valdysenos požiūrių tvarios aplinkos. Ačiū. Ir paskutinis. Porai Slalovets. Ačiū. Labai trumpai. Ta tema nepaprastai svarbi. Ir be abejo, nes mes apie tai galėtume labai daug kalbėti Be to, šis klausimas yra neatsiejamas nuo apmokestinimo kapitalo rinkų, nuo e, faktų, apie kuriuos turėtume informuoti investuotojus. Aišku, taip pat turime kalbėti apie tai, kokį įtaką investicijos turi aplinkos apsaugą ir panašiai. Visos tos temos yra suderinamos su žaliuoju kursu ir man atrodo, kad Europos komisija pasirinko teisingą kryptį. Uh, ir e, mes einame teisingų kelių, žaliuosius projektus bandome įgyvendinti, bet investuotojams taip pat yra suteikiamas galimybės dirbti skaidriau. Ačiū. Tada aš noriu visiems padėkoti ir užbaigti šį mūsų komiteto posėdį. Visus jūs kviečiu bendros vakarienės. Ponas Sasolį, Europos parlamento pirmininkas, organizuoja prieimimą. Ir vienas iš svečių taip pat yra ponas Drokovič, kuris yra Kroatijos parlamento pirmininkas. E, susitiksime Europos istorijos namuose. Ačiū.